era quello della... Eh, c'è quello dei... Dear colleagues, we can uh, start. Mėly kolegos, galime pradėti posėdį. Šiandien po pietų surinksime diskusiją dėl žiedinės ekonomikos paketo darbo tvarkėje nuo 8-11 klausimo turime temų, kurias turėtume apsvarstyti, siūlau visas temas svarstyti bendrai ir galėtume pradėti diskusijas dėl pakeitimų, suteikdami pirmiausiai žodžių pranešėjai tam, kad jie pristatytų savo pakeitimą ir savo požiūrį į temą. Šau, ponė Bonafė, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti kolegoms už e, teiktus pakeitimus. Jų buvo 1700 maždaug. 1169 pirmajam teksto projektui pagrindų direktyvai pakeitimų buvo pateikta, tai parodo, kad e, kolegos šiai temai e, skiria ypatingą dėmesį. Jau vien pakeitimų skaičius tai patvirtina. Taip pat noriu padėkoti kolegoms šešėliams pranešėjams, su kuriais bendrabiavimas vyksta labai draugiškai, konstruktyviai. Manau, kad tai yra tikrai gerai nuteikia, turint omenyje, kad mūsų laukia pakankamai ilgas darbas. Aš tikiuosi, kad e, sugebėsime užsitikrinti kuo didesnį parlamento narių palaikymą kai sustarsime dėl galutinio rezultato, kad mūsų stipresnis būtų pozicijos derantis su taryba, nes taryboje dabar formuojasi tam tikra takoskira, kuomet atskira e, viena šalių grupė kriterijus, apskaičiavimo metodiką ir tikslus e, laiko pakankamai pažangiais. Vertinant atskirus pakeitimus, turiu pasakyti, kad mane džiugina, kad kolegos įtraukė savo pakeitimų nuostatas nemažai mano minčių ir tie pakeitimai sustiprina mano pasiūlymus, ypač turint omenyje du man labai svarbius tikslus, kalbant apie žiedinę ekonomiką, pirmiausiai tai yra prevencija ir taip pat antrinių žaliavų rinką. Kalbant apie prevenciją, atlikų hierarchijoje prevencija yra apima pirmąjį etapą, arba tai yra pirmasis žingsnis. Niekas nekvestionuoja atliekų e, perdirbimo hierarchijos ir prevencija arba atliekų vengimas yra pirmasis žingsnis. Ir žinome, kaip tai yra svarbu. Komisija savo pasiūlymą šiek tiek aptakiai formuluoja. Būtent šioje srityje, taigi pakeitimais mes mėginame šią sritį sukonkretinti, išplėsti. Valstybės narės iš mūsų tikisi, kad perdirb perdirbamos atliekos bus panaudojamos e, veiksmingiau, bus e, užkirtamas kelias e, maisto produktų švaistim. Manau, kad reikėtų ypatingai pabrėžti tai, jog kai kuriuose pakeitimuose siūloma nustatyti e, atliekų hierarchiją, taip pat perdirbant ir maisto produktus, ypač išskiriant dar tuos maisto produktus, kuriuos dar būtų galima vartoti. Mano pranešime apie tai nekalbama. Tačiau uh, jau e, esame užsibrėžę tikslą sumažinti 50 procentų maisto produktų švaistimą ir būtinių atliekų apimtis. Kitose pakeitimuose galima būtų išskirti dar du svarbius aspektus susijusius su atliekų atsiradimu. Siūloma taikyti įvairias inovacijas ir atskirti perdirbamas atlikas ir neperdirbamas atlikas. Taip pat e, daug pakeitimų yra tokių, kurie vienas kitam prieštarauja. Taigi aš pamėginsiu suderinti arba pasiekti juos suderinti tarpusai pasitelkus galbūt patį mažiausią bendrąjį vardiklį. E, siūloma numatyti kai kuriuose pakeitimuose mažesnę gamintojų atsakomybę palyginti su ta, kurią numato komisija, kalbant apie atsakomybę už praktiką. Mes žinome, kad e, užtikrinti atsakomybę yra labai svarbu. Ketiname peržiūrėti atliekų tvarkymo direktyvą, tačiau tikrasis tikslas yra paskatinti žiedinį ekonomiką, todėl antrinės žaliavos čia atlieka labai svarbu vaidmenį sukurti antrinių žaliavų rinką galėsime pirmiausiai privalomo tvarka numatydami atliekų rušiavimą, jeigu jo nebus privalomo visose valstybėse narėse, tai tos antrinių žaliavų rinkos mes nesukursime. Džiaugiuosi, kad visos frakcijos pritarė mano pasiūlymams išbraukti kalbėti apie sąlygas, kuriomis e, siūloma atliekų rušiavimą užtikrinti tik tais atvejais, jeigu jis apsimoka ekonominių požiūrių ir techninių požiūrių yra įmanomas. Mes turėtume skatinti didesnį samoningumą rušiuoti atlikas. Buvo iš tiesų nemažai įdomių pakeitimų pasiūlymų, juos norėčiau įvertinti. Kai kurios e, pataisos buvo, pavyzdžiui, skirtos e, retai apgyvendintoms teritorijoms. Man labai svarbu išplėsti atlikų, e, organinių atlikų rušiavimą. Šią linkmę taip pat gavome nemažai pakeitimų. Žinoma, esmės svarbos klausimas yra susijęs su mūsų svarbiausiais tikslais, tai yra padidinti antrinių žaliavų dalį perdirbamų žaliavų rinkoje. Ir Kalbant apie tikslus, aš noriu vienareišmiškai pasakyti, kad socialistų e, demokratų frakcija pritarė Pietikainin parengti rezoliucijai, kuri buvo patvirtinta didelė balsų dauguma iki 2030 metų padidinti perdirbamų e, e, žaliavų arba perdirbamo atliekų dalį iki 70 procentų ir po to numatytas 80 procentų perdirbimo tikslas. tikslas. Taigi aš tikiuosi, kad parlamento pozicija šiuo klausimu nepasikeitė ir tai, kas buvo patvirtinta prieš metus, aktualu ir dabar. Nemažai pakeitimų buvo pateikta atskiroms tarpinėms, atskiriams tarpinėms tikslams. Aš norėčiau galbūt išsameu aptarti šios pasiūlymus su šešėliais pranešėjais dėl, pažiūrėjau, pramoninių alyvų perdirbimo arba organinių atliekų perdirbimo. Žinoma, labai svarbu pasirinkti tinkamus apibrėžimus ir aš noriu pabrėžti, kad tie bendri apibrėžimai, pavyzdžiui, miesto atliekų, būtinių atliekų, dėl jų susitarti būtų labai svarbu. Taip pat reikėtų sustarti dėl bendros atliekų apskaičiavimo metodikos. Šios rytyje labai daug pasiūlymų buvo pateikta siūlant atsižvelgti į įvairius e, kriterijus ir faktorius. Iš tiesų tai e, netilpo netgi mano vaizduotė, manau, kad reikėtų matavimo kriterijumi pasirinkti tokį kriterijų, kuris galėtų būti taikomas visoje perdirbamo atliekų sistemoje. Būtinės atliekos sudaro nuo 7 iki 8 procentų visų atliekų per metus ES ir žiediniai ekonomikai Labai svarbu, kad būtų perdirbamas taip pat pramonės, pramoninės atliekos, gamybos atliekos. Ir aš prašysiu komisijos parengti atitinkamą pasiūlymą iki 2018 metų, užsibrėžiant e, svarbiausius tikslus. Taigi tiek būtų klausimų ir temų kuriams buvo pateikta daugiausiai pakeitimų. Aš manau, kad diskusijos eigoje kolegos dar pristatys ir jiems rūpimus klausimus, aš galėsiu į jų komentarus sureaguoti. Manau, kad mes pradėjome pakankamai konstruktyviai šį darbą, labai svarbu, kad parlamentas parengtų tinkamą poziciją ir patvirtintos būtų geros ir visiems primtinos taisyklės. Tik dabar steiksime žodį šešėliams pranešėjams. Karl Heinz Florence. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegiai pranešėjai, kuri tikrai atliko puikų darbą. Turėtume pagalvoti, ar rengiant tokį pranešimą vertėtų atsižvelgti į 1900 pakeitimų, kai priminėjome REACH reglamentą tūkstančio puslapių apimties reglamentą, tai tiek daug pakeitimų nebuvo kaip šiuo atveju. Aš manyčiau, kad mes patys turėtume įsipareigoti neteikti tiek daug pakeitimų, nes e, jeigu juos tiesiog patikrintume kompiuteryje, tai dauguma jų kartotųsi. Išteklių naudojimas, antrinis naudojimas yra prioritetinė veiklos rytis ne tik mums, bet ir galbūt kitoms kartoms, kadangi Europoje žaliavų nėra daug ir tos valstybės, iš kurių mes atsivežame žaliavas, nebūtinai yra labai stabilios, todėl mes turėtume grįžti prie šitų <clears throat> e, žaliavų išteklių. Pirmiausia, dėl ekonominių priežasčių. Ypač komunalinės atlikos dažnai yra nukreipiamos į savartynus Kai kuriuose valstybėse kito kelio lyg ir nėra, tačiau vis dėlto mes džiaugiamės girdėdami iš komisijos, kad yra numačiusi teikti finansinę pagalbą. Ne, ne visą laiką skiriama savartynų ir deginimo įrangos kūrimui. Aš atliekų politiką domiuosi jau senokai, tačiau pati pirmoji atliekų direktyva, turėčiau pasakyti, nėra tinkamai įgyvendinta ir mūsų, mano valstybė taip pat nėra tokia nekalda. Kalta. Taigi mes turėtume patys dar kartą suvokti, kad kai kurios direktyvos jau galioja 20 metų ir todėl pirmiausia mes turėtume grįžti prie apibrieščių Visą laiką įdomu girdėti iš kolegų idėjas dėl kvotų nustatymų. Iš tikro, visas tas procesas gali būti ir įdomus, tačiau kaip apskaičiuoti, kokiais metodais, metodais būtų įmanoma nustatyti perdirbimo kvotas, kadangi daug atliekų nukreipiama vėl į popieriaus pramonę, eksportuojama ir jeigu eliminuosime šituos kiekius, tai tas procentas bus mažesnis. Jeigu mes realiai įvertintume apimtis, tai ko gero manyčiau, kad reikėtų nesiūlyti aukštesnių perdavimo kvotų, negu siūlo komisija. Vokietijoje vyrauja filosofija, kad reikėtų atsisakyti kvotų arba tiesiog apskritai jų neliesti ir leisti inovatyvioms įmonėms ruoštis 20-30 metams ir renkti inovatyvius verslo projektus. Atliekų vengimas Pranešėjai sakė, kad tai yra taipogi labai svarbus klausimas ir po to jau kitame etape reikėtų perdirbti ir deginti, tačiau tai daroma ne visur sėkmingai, kadangi šitos atliekų hierarchijos mentalitetai kai kuriuose valstybėse skiriasi. Atliekų vengimas yra labai svarbu, svarbus aspektas kadangi išmesti maisto produktai gali būti reikalingi ir kiekvienos šalies ekonomikai. Todėl reikėtų labai atsargiai formuluoti reikalavimus gamintojams. Jeigu, pavyzdžiui, norite perdėti plastikinį langą, lango rėmą, tai problemų ko gero nekiltų. Tačiau jeigu reikėtų tiesiog į atlikas nukreipti modernę skalbinė, skalbimo mašiną, pagamintą prieš trejata metų, tai ten tai darant reikėtų jau mm, suprasti, kad yra naudojamas įvairiausios uh, plastikinės ir izolacinės medžiagos ir pakaitalų kol kas nėra. Ir jeigu norėtume šitas skalbyklės medžiagas perdirbti ir numatyti atsakomybę gamintojui, tai toks pasiūlymas būtų pakankamai pavojingas, kadangi tuomet perdirbimo procentas tiesiog sumažėtų. Komisija yra numačiusi parengti kelio gairias, kurios padėtų įvertinti perdirbamų atliekos e, gaminių kiekius. Žinoma, jeigu plieną reikėtų perdirbti, tai yra vienas dalykas, problemų nekiltų, tačiau jeigu mes kalbėtume apie e, plastikinės medžiagas, tai čia jau manyčiau būtų sunkuoka Turime pripažinti, kad be plastmasės niekas šiuo metu verslo pasaulyje nevyksta. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, variklio ventiliatoriaus gamintojai naudoja sunkius metalinius ventiliatorius ir šitie varikliai tiesiog e, gali veikti tik tai naudojant labai daug degalų. Todėl reikėtų pagalvoti apie tą e, efektyvumą, perdirbant tokius ventiliatorius ir nepainėti to efektyvumo su kitų medžiagų perdirbimu. Iš tikrųjų, aš norėjau atkreipti dėmesį į kai kurias aspektus. Neturiu kokių konkrečių pasiūlymų, kai kas, pavyzdžiui, siūlo visiškai nenumatyti jokios atsakomybės gamintojui. Todėl mes turėtume e, gerai pagalvoti ir e, tikiuosi pasieksime bendro visiems primtino rezultato. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad vertėtų uh, bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, jie tikrai turi gerų idėjų. Thank you very much. Ačiū. Demis Makar. Uh, eh, op mijn beurt wil ik ook eerst en vooral uh, collega Bonafé, de rapporteur, bedanken. Aš norėčiau taip pat padėkoti pranešėjui ir eh, aiškiai parodo, pranešimas, kad tema yra labai svarbi ir mes šimtų procentų remia pranešėją, tikrai mm, darbo apimtis yra didžiulis, mm, daugiau nei tūkstantis pakeitimų, tačiau tai tik patvirtina, kadangi ir aš kelis juos pateikiau, kad ši tema yra labai svarbi. Taigi, ponė Bonafė, galite tikėtis ir mano entuziastingo dalyvavimo šiame procese, tačiau vienintelis dalykas, kurio neturėtume daryti, tai yra švaistyti laiko. Manau, kad tarybos mėginimai užsibrieštus perdirbimo atliekų apimčių tikslus nukelti vėlesniam laikui parodo, kad mes ir taip jau atsimdami pirmą pasiūlymą praradome pakankamai daug laiko ir mėginimai viską dar labiau uždelsti mums yra neprimtini, mes turime aiškiai pasakyti, kad dėlsimo daugiau nenorime, norime žengti į priekį. Tokia turi būti parlamento pozicija, nes perėjimas prie žiedinės ekonomikos pirmiausia yra ekonominė būtinybė, nes Europa yra labai priklausoma nuo žaliavų importo, nes kai kurios žaliavos ir jų atsargos greitai baigėsi, todėl pereimas prie žiedinės ekonomikos turi būti palengvinamas, skatinamas, o ne stabdomas. Ir aš manau, kad atliekų direktyva čia suteikia labai daug papildomų galimybių. Mm. Iš tiesų, aš pateikiau nemažai pakeitimų, stengdamas įvertinti mm, šį pasiūlymų paketą. Nežinau, ar jau e, šventąją Mikalojoje ateina laikas, e, nes jisai e, šiek tiek vėliau vaikus aplanko. Tačiau manau, kad turime grįžti prie 14 metų komisijos pasiūlymo, turime pasirinkti vieną atliekų masto arba kiekio apskaičiavimo metodą turime taip pat e, skatinti biologinių atliekų perdirbimą e, bei ženkliai sumažinti 40 metų maisto švaistimą, turime pabrėžti gamintojų atsakomybę ir nustatyti privalomą gamintojų atsakomybė, taip pat nustatyti kuo mažiau taisyklių, tačiau užtikrinti, kad jos galėtų visiems ir būtina sudaryti visiems vienodas veiklos sąlygas, nes privalome patraukti į savo pusę taip pat ir gamintojus, siekiant ambicingų užsibrėžtų tikslų, priešingų atveju jų nepasieksime. Taigi turime siekti, kad uh, biologiškai įrančios medžiagos nebūtų pūdamos namie arba deginamos kur nors atitinkamuose deginimo įrengimuose ir ES tokiems dalykams neturėtų skirti daugiau savo paramos. Aš manau, kad e, kalbant apie e, anksčiau minėtus klausimus, čia galima susitarti. Kit Kiti du klausimai galbūt yra šiek tiek sudėtingesni ir dėl jų susitarti bus sunkiau. Manau, kad turime dėti visas pastangas tam, kad visos valstybės narės paremtų šią iniciatyvą ir darytų tą nuolat. Ypač čia turiuomenė 1060 pakeitimą su šiek tiek nustebęs, kad ne vienas iš kolegų panašių pakeitimų nepateikė. Mes Negalime savo leisti dar 20 metų švaistyti žaliavas ir aš kalbu remdamasi savo asmenį patirtimi, vertinant situaciją valstybėse narėse, nes e, ekspertinių gebėjimų valstybės narėse yra pakankamai daug, tačiau jais paprasčiausiai nepasinaudojama tam, kad būtų užkirstas kelias žaliavų švaistimui. Taip pat, e, kalbant apie kombinuotus e, tikslus ir E, pasirengimą antriniam panaudojimui ir perdirbimui. Kalbant apie antrinį panaudojimą, manau, kad reikėtų apie tai kalbėti atskiriame straipsnėje ir atskirti antrinį panaudojimą ir jo galimybės nuo atliekų. 958 pakeitime yra daugiau informacijos apie tai, kalbant apie pakuočių direktyvą. Tie kombinuoti tikslai, mano nuomonė, yra dar mažiau prasmingi, nes ir taip aišku, kad reikia atskirti pakartotinio naudojimo pakuotis ir perdirbamas pakuotis. Jeigu mes šios tikslus suplaksime į vieną, tai paprasčiausiai tokiu būdu bus nukreipimas dėmesys nuo paties perdirbimo proceso ir aš neižvelgiu jokios pridedamosios vertės nustatyti pakuočių antrinio pakartotinio panaudojimo privalomus tikslus 181 savo pakeitime. Aš tą poziciją mėginu ginti. Pabaigai noriu pakartoti, kad aš siekiu, kad teisės aktai būtų aiškesni, kad e, nebūtų tokio e, <clears throat> preskriptyvinio e, požiū, pobūdžio ir esu pasirengęs toliau bendarbiauti su pranešėju tam, kad patvirtume gerą dokumentą, kuris būtų tinkamų pagrindų toliau daryti su taryba. Ačiū ponui Demės Makeriui, ponas Torvalds Alde frakcijos vardu kalbės. Ačiū pirmininkė. Paprastai aš nepradedu nuo komentarų, nepradedu komentuodamas savo kolegos pasisakymą, toks yra čia suomiškas e, kalbėjimo būdas, bet šį kartą padarysiu išimti ir ponas Bonafei, pranešėjas per šešėlinį, šešėlinių pranešėjų sutikimą elgėsi iš tikrųjų labai konstruktyviai ir buvo viskas labai gerai suorganizuota ir tikrai gan žavingai viskas buvo daroma. Taigi su ponia pranešėja mes iš tiesų puikiai padirbėjome ir mūsų dėrybininkų grupė labai stipri, mes einame teisinga linkme, yra tam tikrų nuomonių skirtumų ir išsiskiria ir asmeniai bruožai, tačiau bent jau kol kas, kaip viskas buvo aptariama, yra puikus pavyzdys, kaip galima išvengti ideologijos. Taigi procesas dar labai atviras ir jeigu mums pavyks išlaikyti tą atvirą procesą dar keliems mėnesiams, tai tuomet manau, kad dokumentas bus iš tiesų gan geras, kur kas geresnis nei tai, ką dabar bando parengti taryba. Aišku, yra tam tikrų bendrų problemų, kurios mums tenka, kurias tenka spręsti. Tokios problemos neišvengiamos tokiais atvejais, nes mes turime apsispręsti, kuriuo lygmeniu norime priimti teisės aktus ir tai yra ta problema, su kuria visada susidurėme, nes ir šiuo atveju tradicijos labai skiriasi valstybėse narėse. jeigu kalbėtumėme apie mikrovaldymą. Kolega Markas kalbėjo apie kalėdų senelį ir kalėdas, tai mikrovaldymo lygmenių mes tikrai čia dekoruojame tą visą kalėdų eglutę ir vis tiek čia dar yra tos spragos tarptų eglės šakų bet kaip teigia kiti šešėliniai pranešėjai, visi nusiteikia labai optimistiškai ir taip pat mes prisimame bendrą atsakomybę su tuo susijusią. Bet tuo pat metu aš norėčiau paminėti na, bent jau vieną problemą, su kuria susidurėme. Pone Bonafei kalbėjo apie maisto atliekas. Tai yra labai rimta problema. Tačiau matome priekybos centruose, jiems reikia rinktis ar 5000 skirtingų rūš, skirtingų rūšių maisto ar mažiau pasirinkimo. Dvi, didesniuose priekybos centruose 25 tūkstančiai skirtingų vienetų. Ir kiekis to maisto, kuris tokiame dideliame priekybos centre uh, išmetamas yra labai didelis. Mes Suomijoje tokį eksperimentą darėme, mažinome pasirenkamų vienetų kiekį. Ir matome, kaip tokiu atveju mažiau yra išvaistoma to maisto. Taigi, jeigu imamės prevencinių priemonių, Tai čia reiks tikrai labai smarkiai pakovoti. Reiks pakovoti su tais pačiais stambiausiais priekybos centrais, kurie turės siaurinti asortimentą. Ir pažiūrėsime, kiek entuziastingai jie bus nusiteikę klausytis mūsų. Nesutampa mūsų nuomonės ir tarp šešėlinių pranešėjų, priklausomai, aišku, daugiausia nuo to, iš kur esi. Mes su Marku gan griežtai vakar pasikalbėjome apie, apie tai, kaip sudėtinga viską, kaip sudėtinga viską tvarkyti, kai vienas žmogus dirba prie keturiuose šimtuose kvadratinių metrų. Na, bet mes e, kovosime ir tikimės, kad ponia Bonafei palaikys mums gerą nuotaiką. Dėkuoju. Ačiū. Oristi Bons, GUE frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Nenorėčiau kartoti to, ko, ką sakė panas Torvalds ir kas buvo pasakyta birželio mėnesį. Pranešėjos darbas reiškia, kad na, apskritai tie pasiūlymai mums yra labai svarbus, nors, aišku, visuomet viską dar galima tobulinti. Na ir mes pasiūlėme pakeitimų remiantis tuo, kad atliekų tvarkymas yra esminis dalykas Baskų parlamente ir Baskų krašte. Ir mes tai akcentavome ir svarstant šios teisėkros pasiūlymus. Ir vienas klausimas, kurį norėčiau pakomentuoti, kuris dar nebuvo minėtas, tai yra mūsų pozicija dėl atliekų deginimo. Reikalinga, kad teisės aktais būtų draudžiama tokia praktika. Tai reiškia, kad nebus gaunamos lėšos tokioms įrenginiams rengti ir statyti. Ir tai atliekų tvarkymas nėra tik tai valstybių narių kompetencijos klausimas. Vietos regioninės valdžios institucijos čia irgi turi kompetenciją ir taip pat tie, kurie skatina atliekų tvarkymo programas. Ir 200-ame pakeitime mes kalbame apie tai, kaip svarbu vis, visais tais lygmenimis bendradarbiauti. Taip pat reikia pripažinti, kad e, kalbant apie atlikas, geriausias problemas sprendžia ta valdžios institucija, kuri yra arčiausiai piliečių. Taip pat diskusijose turime pakalbėti ir apie tai, kad reikalingas bendras e, matavimo uh, bendri matavimo vienetai ir taip pat ambicingi procentais išreikšti tikslai. Ne tik, kad turėtumėme darnius tikslus, bet taip pat, kad nebūtų galima nieko dangstyti, nes kartais atrodo, kad statistika lyg ir atrodo neblogai, bet taip nėra iš tikrųjų. Ir taip pat norėtumėme, kad tai būtų privaloma praktika, toks selektyvus surinkimas. Ir kad ši direktyva neleistų, išpildytų visas spragas, kad tikrai būtų galima keisti sistemą ir kad žiedinė ekonomika būtų užtikrinama. Taigi su kitais kolegomis mes bandėme e, vengti tam tikrų dalykų. Na ir aš dar norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra selektyvių pagrindų rinkti atliekas. Tai būtų labai svarbu siekiant tikslų. Ir dar vienas politiškai svarbus dalykas. Būtent saistantys tikslai, kaip sakė kiti kolegos. Ir daliniai tikslai 25 metams. Daliniai tikslai irgi yra svarbus mūsų vertinimu, ypač kalbant apie maisto atliekas ir jūrų atliekas. Ir išklausius visų pozicijų ir pristačius tuos pakeitimus, aš manau, kad mums visiems tai rūpi ir mes visi stengsimės, kad kuo galima greičiau valstybės narės būtų verčiamos e, užkirsti kelią tokioms atliekoms. O dėl savartynų, tai mes siekiame to, kad savartynai palaipsniui išnyktų ir taip palaipsniui artėjant prie jų išnykimo, komisija turi papildomus tikslus nustatyti dėl bendros sav savartinuose talpinamų atliekų bendro kiekio. Ir bendrai mums reikia kasmet mažinti atliekų kiekį ir skatinti tas valstybės, kurios mažiau generuoja atliekų. Taip pat Mes ir savo pakeitimais ketiname akcentuoti prevencijos reikšmę. Kaip sakė ir pranešėja, prevencija yra esminis dalykas ir visos frakcijos tai minėjo, bet aš dar norėčiau pakartoti ir tai, kad reikia trijose direktyvose atnaujinti tam tikrus dalykus, nes daug kas jau atrodo pasenę, kad būtų visiems gamintojams ir visų produktų atžvilgių, tai taikoma ir žaliavų, ekodizaino klausimas irgi labai svarbus ir aš, mes tikimės, kad bus bendri, bendros teisinės normos šioje srityje. Ir netgi jeigu pakeitimų skaičius reiškia, kad pranešėjos ir šešėlinių pranešėjų, pranešėjų komandai teks daug padirbėti, vis tiek tekstas turi didžiulį potencialą ir dėl daug ko mes sutarėme. E, mano komanda, GUE komanda sieks, kad parlamentas parengtų tokį pranešimą, kuris būtų ambicingas. Žinau, kad komisijai nepatinka tai, kad mes siekime ambicingesnių tikslų, bet aš manau, kad mums reikalingas toks teisėkuros paketas, kuris galėtų paskatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, kad mes kur kas tvariau uh, ir racionaliau naudotumėme savo išteklius. Dėkoju. Ačiū. Žaliųjų vardu vicepirmininkas ponas Žao. Ačiū pirmininkė. E, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, ponas Davoš negalėjo mūsų šešėlinis pranešėjas atvykti į šį posėdį, tai norėtumėme padėkoti seniorai Bonafėjai už puikiai atliktą darbą ir mes manome, kad tas tekstas, kuris yra pateiktas, yra kelias tinkama kryptimi. Nenorėčiau kartoti tai, kas jau buvo pasakyta kolegų, kaip nuomonės šėlinis pranešėjas e, ITRE komitete. Norėčiau pasidalinti tam tikromis mintimis, tomis temomis, kurios mums bendrai yra aktualios ITRE komitete. Pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti nuoseklumą tarp paketo elementų tiek kalbant apie apibrieštis, tikslus ir paskatas. Nes kartais dėl skirtingų klausimų deramasi pagal skirtingas procedūras, įtrė komitete bent jau mes matome, kad reikia imtis pastangų ir suderinti tuos elementus. Kitas dalykas - tai, kad reikia išplėsti apriepti, kalbėti ne tik apie būtinės atliekas, bet įtraukti ir pramoninės bei komercinės atliekas į tą paketą, numatant adekvačius tikslus. Toliau papildomi ambicingesni tikslai, kalbant apie specifines atliekas ir didesni perdirbimo tikslai yra reikalingi. Reikalingos privalomos nacionalinės programos ir priemonės valstybių narių lygmenių. Mes manome, kad nepakanka tik bendrų tikslų turėti, reikia įvardinti tai, ko mes konkrečiai tikimės iš valstybių narių. Toliau manome, kad reikia privalomus biokūro atliekų surinkimo tikslus numatyti. Mes akcentuojame, koks svarbus yra biokūras ir turime čia irgi šio bito pasiekti. Toliau geresnė stebėsena kaip valstybių, kaip, kokių rezultatų pasiekia valstybės narės. Nepakanka tik tai nustatyti tikslus valstybėms narėms, reikia iš anksnio perspėjimo sistemos ir taip pat konkrečių veiksmų, jeigu matome, kad yra nesilaikymo rizikos. Toliau turime užtikrinti, kad atskirai surinktos atliekos nebūtų nukreiptos tik tai nuo savartynų, kas aišku yra labai svarbu, bet kad taip pat jos nepatektų į deginimo įrenginius. Ir jeigu nėra jokių garantijų, kad iš savartynų e, šiukšlės nepateks į deginimo įrenginius, tai tada nepasieksime pagrindinių žiedinės ekonomikos paketo tikslų. Taip pat reikia darnaus priemonių sąrašo, kad mes užtikrintumėme žiedinę ekonomiką visose paketo dalyse, kalbant ir apie paskaitas dėl antrinių, e, paskatas dėl antrinių antrinio pirminių žalių, žaliavų panaudojimo. Ir dar tokia bendresnė pastaba. Reikia kad visame pakete būtų užtikrinamos priemonės, kad būtų naudojama atliekų hierarchija, kad, įsigalio, kad neįsigaliotų tokios priemonės, kur atliekų tvarkymo sistemose nebūtų atsižvelgiama į atliekų hierarchiją. Ir žienės ekonomikos paketo pagrindinis tikslas yra nuo savartynų ir deginimo įrenginių šiukšles nukreipti perdirbimo antinio panaudojimo kryptimi ir užkirsti kelią atliekoms apskritai. Tai turėtų būti galutinis mūsų paketo tikslas. Ačiū. Ačiū. FTD vardu Pedičinė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie dėkoju kolegiai Simonai Bonafė. Jie tikrai atliko gerą darbą, einame tinkamu keliu. Šešėliniai pranešėjai, pranešėja puikiai bendradarbiauja. Manyčiau, kad e, atliekų vengimas yra labai svarbiausias aspektas. Aš tiesiog e, pirmiausia turiu omenyje komisijos tekstą. Atsimenu, kai rengėme kitą pranešimą panašia tema, mes tuomet kalbėjome apie uh, atliekų vengimą taipogi ir kalbėjome apie e, iškastinio kūro šaltinių e, tausojimą, nes iškastiniam kūrui yra sunaudojama labai daug lėšų. Manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti ne tik tai į tas atlikas, iš kurių galima gauti, pagaminti energiją, bet ir ypatingai tą dėmesį skirti plastikui, kadangi plastiko medžiagos dažnai yra subsidijuojamos ir šitas medžiagas reikėtų keisti e, mm, ekologiškomis ir stančiomis gamtoje medžiagomis. Tačiau neaišku, kaip tai reikėtų padaryti. Parlamentas šią temą buvo parengęs atitinkamą pranešimą, tačiau vis dėlto šiuo metu kyla klausimas, kodėl nebuvo atsižvelgta į parlamento jau anksčiau priimtą dokumentą. Dabar norėčiau grįžti prie konkrečių klausimų. Pirmiausia, prie apibrieščių. Teisės tarnyba ir lingvistai juristai yra pateikia savo nuomonės, tačiau vis dėlto iškyla pakankamai daug klausimų. Manyčiau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp pramoninių atliekų ir būtinių atliekų. Ir tos atlikos neturėtų būti tarpusavyje painiojamas. Kitas dalykas pa, savoka recycling, perdirbimas. Mes turėtume vengti, kad e, būtų siekiama pagaminti kuo daugiau energijos fermentuojant atliekas. E, šio proceso metu šiltnamio dujų kiekis gali būti daug didesnis negu kituose gamybos procesuose ir todėl reikėtų skatinti aerobinį kompostavimą. O šitas kompostas galėtų būti naudojamas žemės ūkija. Ir CO2 tuo met jau išsiskverbtų tiesiog į dirbožymį, o ne į orą patektų. se trattati in maniera da risultare inerti e non pericolosi e solo quando il riempimento sia strettamente necessario per. Labai svarbu parinkti tinkamą vietą savartynams ir, žinoma, reikia atsižvelgti į inžinierių rekomendacijas. Pranešime taip pat kalbama apie maisto produktų švaistimą. Tai taip pat yra labai svarbus aspektas Ir labai gerai, kad pranešime yra kalbama apie atliekų hierarchiją. Yra pakankamai daug mokslinių tyrimų rodančių. Fa perdere ogni possibilità di mantenere in circolo qualsiasi. Glifosatas yra naudojamas e, maisto produktų gamyboje ir šitą medžiagą žiedinės ekonomikos cikle labai lengvai yra eliminuojama. Taigi reikėtų atsižvelgti į tai ir teikiamus kompromisinius pasiūlymus. Atliekų vengimas turėtų tapti privalomų tikslų. Pavyzdžiui, 30 procentų yra siūloma įtvirtinti kaip privalomą tikslą iki 20 metų iki 20 metų reikalingos nuorodos dėl to, kaip elgsimės ir su organinėmis atliekomis. Tiesiog duoti tokias perdirimo technologijas, kurios leistų išgauti medžiagas, kurios galėtų būti panaudojamos vėl ekonomikos E, cikle. Nors atliekų surinkimas ir perdirimas nėra ES kompetencijoje, tačiau valstybės narės turėtų būti paragintos tiesiog visus produktus įtraukti į šitą atliekų perdirimo ciklą. Ačiū. Kolegė, la revizion. Pone pranešė, mėly kolegos, keturių direktyvų peržiūrimas, keturių atliekų tvarkymo direktyvų peržiūrimas yra labai svarbus, siekiant e, sukurti žiedinę ekonomiką. E, taip siekiama sukurti e, daugiau energijos išteklių, antrinių žaliavų ir visi to nori. Žinoma, ponia Bonafė Jūs, aišku, mūsų trumpinate gyvenimą svarstančiai šios pasiūlymus jūsų pranešimą. Nes e, vienas iš kertinių mūsų atlikų tvarkymo politikos e, akmenų yra šiuo metu įvairios subsidijos, kurias siūloma panaikinti. Taip pat e, jūsų pasiūlymų bandoma sukurti bendrą atliekų rinką, tačiau jūsų pasiūlymai kelia nemažai problemų susijusių su subsidirumo principo taikymu bei praktinių problemų. Pavyzdžiui, mums neatrodo, kad jūs teikiami pasiūlymai tvarkyti, pavyzdžiui, komunalinės atliekas e, yra netinkami, nes naudojate neteisingas savokas, kadangi popierius, kuris yra, pavyzdžiui, išmetamas iš užledėžio Europos parlamente ir kitur, viena, vienu atveju yra traktuojamas kaip e, komunalinė atlieka, kitu atveju kaip komercinė atlieka. Euraktyva žurnale neseniai buvo paskelbta informacija apie tai, kad Vokietija yra pasirengusi palaidoti atliekų perdirbimo tikslus ES mastu. Taigi direktyvos peržiūrėjimas, direktyvų peržiūrėjimas gali net nešti laukiamų rezultatų. Manau, kad pavyzdžiui, <clears throat> naujausios kartos generatoriai, kurie dabar yra naudojami, leidžia gaminti daugiau energijos išteklių, paliekant mažiau atliekų, turiuomenyje atliekų deginimą, todėl jūsų pasiūlymas panaikinti atitinkamas subsidijas yra nepriimtinas. Taigi e, jūsų siūloma strategija tikrai e, nepadės sukurti bendros vieningos atliekų tvarkymo rinkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu <clears throat> taip pat padėkoti pranešėjai dėl žemės ekonomikos siūlymų paketo rinkinio. Turiu keletą pastabų. Viena iš pagrindinių pastabų būtų ta, kad atsižvelgiant į pranešimo apimtis nereikėtų painėti tarpusavyje. Uh, diskusijų laiko ir e, užsibrieštų tikslų patvirtinimo. Kalbant apie maisto atlikas, reikėtų jas labai tiksliai apibrėžti, nes šiuo metu maisto produktų švaistimas yra vienas svarbiausių temų valstybėse narėse, tačiau kartu turiu atkreipti jūsų dėmesį į būtinybę atskirti tarpusavyje arba vieną nuo kitos pirminę gamybą ir e, švaistimą arba praradimą maisto produktų. Taip pat reikėtų tam tikrų sąsajų nustatymo su atliekų hierarchija, su atliekų e, prevencija, pirmiausiai išskiriant uh, žmonių mytybai naudojamus maisto produktus, po to pašarus, gyvulinius pašarus ir, ir visas kitas atliekas, kurios būtų, mm, kurias būtų galima panaudoti kompostui. Kitas pastebėjimas susijęs su produktais mes, e, manau, kad keli parlamentarai siūlėme e, šį terminą išbraukti, nes kalbant apie visų procesų supaprastinimą, su produktai tikrai prie to neprisidėtų, tik tai sukeltų papildomų problemų valstybėse narėse ir neleistų verslui aiškiai susigaudyti ir žinoti, ką ir kaip jos turėtų elgtis. Dar pabaigai apskritai. Uh, apibrėžimas turėtų būti parengtas aiškus ir bendras, kas tai yra atlikos. Ir to e, apibrėžimo valstybės narės neturėtų kvestionuoti ir skirtingai interpretuoti. Taip pat e, atliekų apimčių apskaičiavimo metodika. Nemažai kolegų siūlė apskaičiuoti atliekų apimtis po jų pirminio rušiavimo, ta metodika būtų pakankamai paprasta ir lengvai pritaikoma. Ir todėl mums atrodo, kad šis pasiūlymas būtų pats priimtiniausias. Bet kokiu atveju jis kainuotų mažiausiai, ypač turint omenyje, kad atliekų rušiavimas valstybėse narėse e, smarkiai skiriasi, turiu omenyje rušiavimo organizavimo lygį. Aš vis dar kalbu apie atliekų apibrėžimą. Mums, manau, labai svarbu e, apibrėžti tiksliai, kas yra komunalinės atliekos, nes apie tai kalbėjo e, kolega prieš mane, nes dažnai e, čia į vieną krūvą suplakamos skirtingos atliekų rūšis ir kol kas nėra aišku savivaldos institucijoms, kas yra priskiriama komunalinėms atliekoms, o kas ne. Ir e, taip pat reikia pasakyti, kad atliekų perdirbimo įmonės nėra atitinkamai pritaikytos perdirbti tas atliekas, kurias mūsų piliečiai galėtų išrušiuoti. Kolin Langen dabar. pirmininkė. Aš norėčiau pritarti anksčiau pasisakiusiems kolegoms, kurie dėkoju pranešėjai už puikų darbą. Žinoma, neminėsiu jau išsakytų minčių, tačiau pasakysiu, kad man svarbiausi dalykai yra štai kokie. Pirmiausia, mes turime turėti omenyje, kad mes priklausome nuo įvežtinių išteklių ir todėl turime vengti neįgiamo poveikio, e, turėdama omenyje visą mūsų gamybos tikslą. Įvesto, įvežtos žaliavos turėtų po gamybos ciklo tapti preke. Kitas dalykas, kuris man labiau rūpi, tai yra atliekų vengimas. Vengimas yra vienas iš svarbiausių aspektų šiame pranešime, o vengimas reiškia, kad reikėtų keisti ir vartotojų nuostatas. Taip pat labai svarbus faktorius yra gamintojų atsakomybė. Atsakomybė, kad būtų užtikrinamas uždaras gamybos ciklas Iš tikrųjų labai svarbu suformuluoti bendrus reikalavimus valstybėms narėms, kadangi atliekų tvarkymas yra valstybių narių kompetencija ir labai konkretus e, reikalavimai galėtų pažeisti valstybių narių interesus, pažeisti subsidiamo principą ir, žinoma, uždėti per didelę administracinę naštą gamintojams. Dėkoju, kaputo. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Simonai už jos ryštą rengiant šitą pranešimą. Šitas uždavinys yra labai sudėtingas. Tiesiog e, buvo pateikta tūkstančiai pakeitimų ir labai nelengva bus juos visus peržiūrėti. Pirmiausia, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tikslus. Simonos ambicingiams užmojams aš pritariu be išlygų, kadangi manau, kad reikėtų pasiūsti labai aiškę, visiems suprantamą žinę. Labai svarbu užtikrinti sklandų perimą prie žiedinės ekonomikos. Ir, žinoma, reikėtų didinti spaudimą valstybėms narėms, suformuluojant kuo didesnius, aiškesnius, didesnius atliekų perdirbimo tikslus. Gamintojo atsakomybė. Aš pritariu tiems, kurie mano, kad ir šioje srityje mes turime numatyti konkrečią atsakomybę. Aš šio klausimą esu pateikęs savo pakeitimus. Manyčiau, kad reikia nusiti bent minimaliausius reikalavimus gamintojams kad juos būtų galima ir bausti, jeigu jie tų kriterijų nesilaikytų. Labai svarbu numatyti tokius papildomus reikalavimus gamintojams, kad jie tobulintų prekes, kad jie tiesiog skatintų e, perdirbimą. O tai reiškia, kad reikėtų mažinti atsabatynų skaičių, taip pat deginimo gamyklų skaičių iki minimumo. Labai svarbu valstybėms narėms koordinuoti savo veiklą su komisija. Valstybinės, nacionalinės e, atliekų vengimo programos turėtų būti remiamos iš komisijos pusės ir žinoma reikėtų tikrinti, kaip yra įgyvendinamos atliekų vengimo programos. Manyčiau, kad tos peržiūros priemonės kol kas nėra visiškai tinkamai suformuluotos. Norėčiau konkrečiai pakalbėti apie atliekų, apie mm, pakuočių direktyvą. Pasraisiais metais atsiranda vis naujų medžiagų, iš kurių yra gaminamos e, ekologiškos pakuotės. Tačiau e, tos ekologiškos e, biologinės irstančios pakuotės turėtų būti aiškiau, akivaizdžiau ženklinamos. Reikėtų nepamiršti ir moralinio įsipareigojimo etinių nuostatų, kurios neleistų švaistyti maisto produktų. Mes valstybėse narėse vykdome aiškinamai darbą, turime kurti paskatas, kad gyventojai e, nešvaistytų maisto produktų, kurie dar galioja ir kuriuos galbūt galima būtų atiduoti labdaros organizacijoms. Manau, kad visai mūsų kadencijai, likusiai kadencijai, e, šis klausimas išlieka vienu iš svarbiausių. Mes turime imtis naujos e, socialinės veiklos, o pranešėjai linkiu kuo geriausios sėkmės rengiant toliau pranešimą. Dėkoju. Dar vienas parlamentaras pasisakys, o po to išklausysime komisijos. Išklausysime, ką komisija mano apie pakeitimus. Ir kaip reaguoja į mūsų diskusijas, prašau. Thank you, Chair. And... Uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti tiems, kurie irgi na, dėkojo Simonai Bonifei už jos darbą, sunkų darbą ir to darbo laukia dar daugiau sunkaus. Taip pat norėčiau padėkoti ir parlamento nariams už įspūdingą kiekį pakeitimų. Ir įsivaizduoju, kad tai įrodo, kad šiam klausimui teikiamas prioritetas ir gal ir nepateikėsit, bet mes visus tuos pakeitimus perskaitėme ir džiaugiamės, kad bendrai yra pritariama ambicingam požiūriui dėl naujos atliekų tvarkymo politikos. Mūsų prioritetas yra siekti skubios pažangos e, dėl šių pasiūlymų, kad jie taptų rezultatais, ko galima greičiau. Ir e, tai, kad reikia greitai priimti šios teisės aktus, tą pripažino ir Junkeris, ir e, Timmermansas laiške, kurį atsiuntė parlamento pirmininkui Martinui Šulcui. Taigi mes linkime sėkmės pranešėjai, šešėliniams pranešėjams, kad būtų surasti kompromisai ir kad būtų įmanoma be vilkinimo pasiekti norimą rezultatą. Ir tada su parlamentui ir tarybai reiks susitarti. Dėl tikslinių ver, dėl tikslinių verčių, jie, jos bus labai svarbios siekiant susitarimo ir komisija laikosi nuomonės, kad e, ambicijos turi būti siejamos su realizmu ir e, ambicijos, jeigu jos yra pateisinamos, tai tam tikroms valstybėms galime numatyti papildomai laiko, kad būtų pasiektos tos ambicijos ir taip pat norime griežtesnių taisyklių apibriežti konkrečiau savivaldybių atliekų savoką, į tą savoką pateks daugiau atliekų rūšių ir su taisyklėmis, ir tikslais bei paskaičiavimais mes siekiame išmatuoti tai, kas realiai yra perdirbama. Ir visos valstybės narės su tokiais naujais pakeitimais, visos įskaitant tas, kurios jau ir taip daug perdirba atliekų, turės imtis papildomų pastangų tam, kad būtų pasiekti mūsų <coughs> numatyti tikslai. Dėl to sakau, kad yra ambicingi, bet vis dar realistiški tikslai. Dėl pratestų terminų mes norime, kad pakeitimais būtų siekiama teisingų dalykų, kad nebūtų pasik... nepasikeistų žaidimo taisyklės 20 metų tikslams pasiekti. Dėl kai kurių pakeitimų matome, kad būtų mažiau teisinio iškumo, atsirastų administracinių naštų, o poveikis nebūtų aiškiai pozityvus ir būtų sudėtinga valstybėms pasiekti tų tikslų kur kalbama apie tai, kad nereiktų papildomai laiko skirti valstybėms narėms, jeigu jos ne, netenkins vidutinės trukmės tikslų. Tai aš manau, čia tik tai na, proto klausimas. Įsivaizduokite, jeigu valstybei nariai suteikiama laiko dėl tam tikrų sunkumų ir jeigu nebus į tai sureaguota ir valstybėms narėms nebus suteikta papildomai laiko, tai joms dar bus sudėtingiau. Taigi reikalinga numatyti papildomai laiko, jeigu jos e, nieko nepadarys ir per tą laiką, tada yra pažydimų procedūra. Matavimų metodas. Mes norime, kad būtų galima teikti informaciją apie realų perdirbimą ir taip pat, kad tai būtų lengvai gyvendinama. Tai reiškia, kad reikia fiksuoti atliekų kiekius e, rūšiavimo pabaigoje. Tai būtų puiku, bet tam tikrais atvejais tai nėra prasminga, nes viena vertus mes, aišku, norime tiksliai žinoti, kas patenka į rūšiavimo įrenginius, bet kartais gali būti mišrių atliekų ir tada bus sudėtinga, bet jeigu viskas yra matuojama e, rūšiavimo pradžioje ir jeigu tai yra patikimi skaičiai, tai galbūt tai ir būtų veiksminga, bet tai būtų tik tai išskirtiniais atvejais. Toliau, kalbant apie naujus tikslus, kurie yra siūlomi, prevencija, savartinai, deginimo įrenginiai ir panašiai. Tai čia, jeigu norime, kad tų tikslų pasiektumėme ir rezultatai būtų realūs, reikia tiksliai vertinti tokių naujų tikslų poveikio vertin, ver, poveikį ir pažiūrėti, kokiamis priemonėms tų tikslų galėtumėme pasiekti. Taigi mes e, sakome, kad reiktų daugiau gal susitelkti ties tais tikslais, kurie jau yra pasiūlyti ir toliau galbūt e, renkti naujas, naujus su realistiškais terminais ir numatyti 24 metų pežiūros straipsnių. Ir jeigu mes norime tų tikslų, mums reikia tų naujų tikslų, jeigu norime apie tai kalbėti, tai reikia gerų duomenų ir geros metodikos. Pavyzdžiui, dėl maisto atlieku aš puikiai suprantu, kad yra norima kažką čia padaryti, bet metodikos mes neturime neturime gerų duomenų. Dėl to veiksmų plane mes ir siūlome tokią metodiką parengti. Ir kai jau ta metodika bus, tai tada pažiūrėsime, grįšime prie to klausimo po kelių metų. Ir galbūt ten teisinėme tekste bus įmanoma ir naudinga nustatyti konkretų tikslą. Be kita ko, mes taip pat turime labai atsargiai vesti naujas apibrieštis arba konkrečiai kalbėti apie uh, maisto atliekų hierarchiją, nes tai turi tam tikrų padarinių. Jeigu hierarchija bus nustatyta tik tai tikslų nustatymo tiks, e, tikslu, tai tai reikia suderinti su atitinkama metodika. Taip pat nuostatos dėl to, kad būtų plečiami reikalavimai dėl atskiro surinkimo, Aš sutinku, kad atskiras surinkimas yra, yra labai svarbu ir aš būtent ir kartoju, kad nuo to mes pradėsime racionaliai tvarkyti atliekas. Tai mažiausiai sąnaudų reikalaujantis antrinių žaliavų tiekimas pramonėje ir tų, tų žaliavų sugražinimas į ekonomiką. Tačiau vis tiek manome, kad neturėtų būti tai labai griežti tikslai, nes reikia įvertinti ir poveikį aplinkai ir tam tikros išimtys turėtų būti numatytos. Atskiro surinkimo esmė yra efektyvum, efektyvus surinkimas ir aš neturiu duomenų apie tai, kad yra piknaudžiaujama išimtimis. Jeigu jūs turite duomenų, informuokite mus, bet man svarbiausia, kad tos uh, tas atskiras surinkimas piliečiams būtų lengvai prieinamas, kad tikrai piliečiai galėtų kokybiškai rušiuoti tas atliekas. Taip pat e, lankstumas numatytas dėl ekonominių priemonių ir mes manome, kad tai veiksmingos politikos priemonės, bet vis tiek venkime tam tikrų primetamų dalykų. Valstybės narės turi daug galimų priemonių, bet turi surasti reguliavimo ir ekonominių priemonių tokių, kurie, kur, kurie, kurios padėtų geriausiai užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymą. Taigi nesakykime, kad valstybės narės turi naudoti visas tas priemonės, jos pasirenka pačios. Toliau daug pakeitimų kalba apie prevencinės priemonės ir gamintojų didesnę atsakomybę. Uh, Mes visiškai tam pritarėme, mes manome, kad taryba irgi eina tą kryptimį, taigi tikimės, kad surasime neblogą sprendimą ir tai, kad daugelis jūsų akcentavote gamintojo atsakomybės išplėtimą, tai yra labai puiku, nes tai yra geriausia priemonė siekiant žiedinės ekonomikos. Taigi pasinaudokime ją, sustiprinkime ją, kad būtų vienodos sąlygos šiai gerai priemoniai. Toliau yra pakeitimų, kur kalbama apie labai svarbius žiedinį ekonomikai klausimus. Tai, kad atliekų teisės aktų yra per daug, maisto švaistimas čia jau viršyje atliekų direktyvos prerogatyvas ir apriepti, nes čia kalbame apie atliekas, o maisto švaistimas, tai čia susijęs su visa maisto grandinė ir galbūt netgi būtų uh, nenaudinga įtraukti nuostat, nuostatas apie žiedinę ekonomiką, e, ten garantijas, e, galiojimo datas ir etiketės ir panašiai, įtraukti tai į atliekų sritį, nes e, tai yra kompleksinis klausimas ir čia reikia, reikia gerų produktų politikos, geros produktų politikos, ten mes irgi dirbame. Na ir dar viena paskutinė mintis, kas mums irgi labai rūpi, tai yra nauji uždaviniai ir terminai, kurie numatyti 18 metams komisijai. Dešimt aš jų suskaičiavau, bet matyti yra daugiau. Ir aš norėčiau grįžti prie to, ką daugelis jūsų sakėte dėl įgyvendinimo. Aš tikrai norėčiau per ateinančius dviejus metus daugiausia sustelti ties rezultatais ir įgyvendinimu. Kad būtų įdėkti tie pokyčiai, nes jeigu reiks daugiausia laiko skirti rengiant naujus tikslus, naujas, naujus teisės pasiūlymus, tai tada tiesiog mes nukentės įgyvendinimas, nes įgyvendinimas gal nėra pats lengviausias dalykas, nuobodus dalykas, bet aš nematau pažangos bei įgyvendinimo ir dėl to mums reikia laiko, ramybės ir išteklių. Taigi susitelkime ir padirbėkime čia veiksmingiau. Ir taip pat bendrai galiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi tomis ambicijomis ir ta bendra dvasia ir jeigu taip ir bus, tai manau, kad galiausiai mūsų rezultatas bus labai neblogas ir dėl to norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai ir paraginti visus daryti viską taip, kad būtų galima pasiekti to rezultato, ko galima greičiau. Ačiū. Thank you very much. And now we... Labai ačiū. Galime baigti diskusijas, teiksime žodį pranešėjai, kad jį apibendrintų diskusiją. Prašau, ponė Bonafė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už vertingas mintis ir komentarus. Jūsų išvalgos buvo konstruktyvios, tikslios, mes jas atsižvelgsime, atsižvelgsime kartu su šešėliniais pranešėjais. Dažnai kartojosi, dažniau nei kiti kartoj, buvo kartojasi du žodžiai, tai yra ambicijos ir atsakomybė. Kalbant apie ambicijas ar užmojus, tai komisijos pasiūlyme yra tokių užmojų nemažai jaučiama ir aš manau, kad tai yra tik, tikrai geras atspirties taškas tolesniems diskusijoms, o e, mūsų diskusijų jėgoje išaiškėjo, kad mes visi norime komisijos pasiūlymą pagerinti, patvirtinti bendrą poziciją, kurią remdamiesi galėtume dėrėtis su komisija taryba, e, užmojai e, nereiškia, kad e, negalime kartu būti ir pragmatiški. Todėl tie ambicingi tikslai su pragmatiškumu ne, neprasilenkia. Ir mes tikimės, kad mūsų galutinis rezultatas toks ir bus - ambicingas ir pragmatiškas. Kalbant apie atsakomybę, uh, Tai šis žodis taip pat nuolat girdėjosi diskusijos metu. Buvo minimos įvairios prievalės, pavyzdžiui, privalomas atliekų rušiavimas ir būtinybė dėl jos susitarti, atliekų vengimas, dėl to taip pat visi sutarėme, kaip ir dėl priemonių, kaip pasiekti, kad atliekų būtų mažiau, taip pat ir dėl atliekų hierarchijos sutarėme. Bet to šiandien buvo nekarta minėta būtinybė mažinti maisto produktų švaistimą ir maisto atliekų kiekį. Tai yra svarbu ne tik e, ekologiniu, tačiau ir etiniu aspektu. EPR buvo minima, aš jau įžangoje apie tai trumpai kalbėjau ir kolegos komentuodami pakeitimo nuostatas mano nuogastavimus patvirtino, mes privalome patvirtinti bendrą atliekų kiekio apskaičiavimo metodiką, ją suderinti. Dėti daugiau pastangų siekdami tinkamiau išmatuoti tą atliekų kiekį. Kalbant apie komunalinių atliekų apibrėžimą, labai gaila, kad jo dar nėra. Gerai, kad mes šiuo klausimu diskutuojame. Ir tose diskusijose kalbame taip pat apie komercinės, pramoninės atlikas. Taigi šios rytyje dar tikrai daug darbų mūsų laukia. Dėl kai kurių klausimų mes sutarėme, tačiau ne dėl visų. Nemažai jūsų minėjote atsakomybę. Visi privalome tą atsakomybę prisiimti, nes e, atsakomybė būtų svarbi priemonė paskatinanti ir Europos e, ekonomiką. Laiko faktorius taip pat e, nėra toks nesvarbus arba antraeilis. eilis Taip pat ir e, laiko kontekste mes turime nepamiršti savo atsakomybės. Visi puikiai žinote, kiek ilgai reikėjo šio pasiūlymo laukti, kokia buvo jo priešistorė ir ypač suinteresuotiems subjektams, ne tik nevyriausybinėms organizacijoms, tačiau taip pat ir profsąjungoms, verslo asociacijoms, gamintojų asociacijoms, įvairioms e, institucijoms ir patiems piliečiams šis pasiūlymas yra labai ilgai lauktas. Visi suinteresuoti subjektai paprašė, paragino komisiją savo pasiūlymą peržiūrėti, todėl mes turime elgtis labai ryštingai. Dabar noriu sureaguoti į pareikštą kritiką. dėl EPR, dėl e, vartotojų dėmesio atkreipimo, siekiant e, pasitelkti visas priemonės, kuriamis būtų raginami vartotojai atsakingai rinktis produktus. Aš galiu tik tiems pasiūlymams pritarti, ypač kalbant apie maisto produktų įsigijimą ir naudojimą. Tačiau mes turime nepamiršti ir turėti omenyje visą švaistamų maisto produktų grandinę ir e, užsibrėžti <coughs> labai konkrečius tikslus. Taip pat mums buvo priekaištaujama dėl to, kad neva pažeidžiamas subsidirimo principas. Galiu tik e, atsakydama, sureaguodama atsakyti, kad e, jeigu kai kuriuose šalyse 90 procentų atliekų yra gabenama į savartynus, tai šitai e, galima kalbėti apie subsidirimo principo kažkokius tai teikiamus privalumus. Jeigu mes subsidirumą derintume su atitinkamais investicijoms ir e, priminėjimais politiniais sprendimais, tai būtų pasinkamiausias būdas taikyti subsidirumo principą kai kurios e, kritinius pareiškimus aš e, norėčiau visiškai atmesti. Buvo kalba apie tai, kad šie pasiūlymai neatneš ekonominės naudos. Galbūt jūs netinkamai supratote mano mintis. Taigi noriu pakartoti, kad nemažai kolegų tai pabrėžė, kad Europa yra priklausoma nuo žaliavų importo. Kadangi situacija pasaulio rinkose tik aštrėja konkurencinė, tai viena iš galimybių išlikti konkurencingiams mažinti sąnaudas, tačiau mes to nenorime. Tuo tarpu e, darbo užmokesti, o kita galimybė yra investuoti į naujausias technologijas. Ir e, tokios investicijos ne tik yra naudingos aplinkai, tačiau taip pat e, leistų mums sukurti ir daug didesnę, geresnę gerovę. mūsų dar labai daug darbų laukia, šešėliniai pranešėjai tą puikiai supranta, todėl reikia nedelsti. Tačiau manau, kad dabar aplinkybės yra susiklošiusios tinkamai, kad galėtume sustarsti dėl visiems priimam, priimtinų kompromisų ir mes dedame tikrai daug pastangų, nepaisant to, kad laiko turime nedaug ir aš tą puikiai suprantu. Todėl mes galime tik tikėtis, kad taryba pasieks mūsų pavyzdžių ir taip pat e, ryštingai imsis veiksmų, kad galėtume kuo greičiau pradėti dėrybas. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir manau, kad galime šią gaidą ir baigti šios dienos posėdį. Norėčiau visiems padėkoti iš naudingus komentarus ir už dalyvavimą posėdėje.